šių, šios dienos diskusijų pabaigoje. Dabar kalbėsime apie situaciją mm, Azerbaidžianė. Pone Lūnečiak, suteikiu žodį. Indeed. Ačiū pirmininkė komisarė, kolegos. Rytų partnerystės Azerbaidžianas dėje tapo tokia valstybė, kur žmogaus teisų situacija yra blogiausia. Netgi Baltarusija visą neseniai paleido šešis politinius kalinius. Žmogaus teisės turi būti ES santykių su trečiosiomis valstybėmis esmė. Taigi mes turime ginti tuos, kurie gina žmogaus teisės įstatymo viršenybę, spaudos laisvę. Mes negalime taikyti dvigubų standartų su tomis valstybėmis, kurios laikosi to ir su tomis, kurios kurios tu nesilaiko. Taigi šioje rezoliucijoje reikalavime, kad visi politiniai kaliniai būtų nedėlsint paleist paleisti. Taip pat mm, sveikiname tai, kad Azerbaidžiano valdžia Vis tik tai leido medikam aplankyti Leilę ir Reifijūnus. Taip pat žmogaus teisų komisaras antradienį sukritikavo m, mm, pilietinių teisų aktyvistų nepriklausomų e, balsų slopinimą, Azerbaidžianė pareikalavo juos indelsint paleisti. Taigi ir kreipiuosi į Azerbaidžiano valdžią, aš tikiuosi, kad jie perskaitys šią rezoliuciją. Paskutinis sakinys, šią rezoliuciją mes reikalavome, kad visi e, mūsų. Uh, e, teis, mūsų teismo e, sprendimai, žmogaus teisų teismo sprendimai būtų pripažinti ir įgyventi taip pat ir dėl um, karinės okupacijos ir buvim, karinio buvimo Azerbaidžiano teritorijoje. Ačiū pirmininkė. E, visų pirma, norėčiau pacituoti e, seną, gal ne tokią seną Strasbūro kalbą, prieš 14 metų pasakyta, Azerbaidžianas tikrai pasirinko integracijos į Europą kelią ir galvoja apie humanistinės ir demokratinės vertybės. Tai daro Lievo prezidento kalba 2001 metais pasakyta, tačiau ES ir Azerbaidžiano santykiai vis tik tai nuvilia, sąžininkai pasakykime, tikriausiai abi pusės nuvilia. Mes žinome, kad pavyzdžiui, Azerbaidžianas piktinasi tuo, kad trūksta pažangos Kalnų Karabaho klausimų. Taip pažinome, kad jis galvoja, kad pernelyg dažnai tarptautinė bendruomenė nepaiso tų iš iššūkių, su kuriais jam teko susidurti po to karo, kalbant apie pabėgėlius ir viduje perkeltus asmenys. Taip, tarptautinė bendruomenė galbūt nebuvo tokia aktyvi, kokia galėjo būti sprendžiant tą įsitęsusi konfliktą. Ir dabar mums bekalbant apie tai vis tiek jis, tas konfliktas nusineša gyvybę. Azerbaidžanas įstojo į Europos tarybą, mes visi tikėjomės, kad jis laikysis žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių gyvenimo, tačiau šiandien mes matome, kad čia viltį pakeitė, na, švelniai sakant, rimtas susirūpinimas, kaip Azerbaidžiano ir Azerbaidžiano žmonių bičiulis. Aš norėčiau pasakyti tik tiek. Žinoma, Galvojant apie principinės pozicijas, yra visiškai aišku, mes norime, kad Azerbaidžianas sugrįžtų į savo kelią link europinės ateities. Ačiū. Onorevoli colleghi, vi prego di rispettare. Mėly kolegos, labai prašau laikytis pasisakymo laiko, nes jeigu jūs visi viršėte pasisakymo laiką, paskui nebelieka kitiem kolegom galimybių pasisakyti per spontaniškus pasisakymus, o balsuoti turėtume pradėti bent 12 valandą. Labai prašau turėti tai omenyje. President Labai ačiū pirmininkė. Apie frakcijos vardu norėčiau visų pirma pasakyti tai, ką mes išsakome savo rezoliuciją, kad mes nerimaujame dėl situacijos. Um, e, dėl, sveik, dėl Leilios ir Arif Junus sveikatos būklės mes norėtumėm, kad jie būtų paleisti. Aišku, mes džiaugiamės dėl to, kad ta tylioji diplomatija, kaip mes ją vadiname, davė savo rezultatų ir dabar medikų komanda galės jiems teikti pagalbą. Taigi, Galvojant apie bendrą rezoliuciją, mes negalime sutikti su žaliųjų strategija, kad ateinama į plenarnę sesiją nedirbus užsienio reikalų komitete ir plenarnėje sesijoje yra reikalaujama spręsti dėl um, kaiminystės politikos priemonės, dėl uh, tyrimų, um, kurios atlieka ES institucijos, dėl, prezident, kad dėl prezidento Alievo būtų atliktas tyrimas. Uh, yra pateikiami tokie reikalavimai mes siekiame pasistumėti į priekį e, teisės rytyje, teisės viršinybės rytyje ir mes negalime sutikti, kad žaliai štai taip elgesi. Mes reikalavome, kad nebūtų balsuojama šiandien dėl tos rezoliucijos, kuri tik tai dar kartą įrodo, e, kad tai yra radikalizmas ir jis duoda tik tai priešingų rezultatų. Ačiū. Korau. Grazie, prezidente. E, eh, bene, un po per Ačiū, pirmininkė. Uh kalbame apie Azerbaidžianą ir hm, tikrai matome, kad parlamentas taiko skirtingą požiūrį dviem, dviems valstybėms, kurios yra tame pačiame regione. Galvojant apie žmogaus teisų situaciją, tai jai reikia įvardinti kaip baisę toje valstybėje. Azerbaidžiano situacija tikriausiai yra blogesnė nei Baltarusijos mes reikalavome dėl vienos valstybės sankcijų, su kita valstybė norime užsimti verslu. Ponas Preda jau sakė, Azerbaidžanas yra mums svarbus dėl angliavandenilių. vandenilių dėl to, kad norime kažkiek atsiriboti nuo Rusijos. Taigi mes e, prisimerkėjame galvojant apie žmogaus teisų situaciją. Tai kaip toks požiūris yra visiškai neteisingas iš EPP požiūrio, kai jie sako, kad iš, iš EPP pozicijos jie sako, nebalsuosim. O, jeigu kalbame apie žmogaus teisės, žmogaus teisės turi būti svarbesnės nei verslas Azerbaidžiane. Pone Vežė. Oui, n'en déplaise à M. Preda, depuis Tikriausiai nepatinka tai ponui priedai. Jau daug mėnesių mes svarstome situaciją Azerbaidžiane. 2015 metais komisija pareiškė, kad demokratinė situacija žmogaus teisų srityje e, tikrai smarkiai pablogėjo šioje valstybėje. Azerbaidžianas ir mes esame susiti partnerystės sutartimi, taip pat yra asociacijos sutartis. Viskas yra įstrigę, taigi mes ieškome e, įvairių protokolų, kaip būtų galima jam dalyvauti mūsų įvairiose programose ir ponas Tuskla lankėsi Azerbaidžiane visą neseniai. Tai iš tikrųjų, galvojant apie mūsų parlamento darbą, man atrodo, jūsų pozicija yra visiškai netinkama. Kontekstas, koks yra ta įtampa su Rusija, mes turime galvoti, aišku, apie anglę vandenilius toje valstybėje ir, aišku, tai paaiškina, kodėl yra elgi, taip, toks yra elgesys ES institucijų ir jūsų taip pat. Mes vis tik tai mes turime būti tvirti, kai eina kalba apie žmogaus teises teisės, nes jos vėl aukojamos. Reikia užkirsti kelią nebaudžiamumui, kai eina kalba apie tai, kas yra daroma prie žmogaus teisų gynėjus toje valstybėje. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbėjai kolegos. Žmogaus teisų pažydinėjimų vis daugėja Azerbaidžiane. Hadidža Ismailova, Leila Junus ir jos vyras buvo ką tik nuteisti, yra labai daug politinių kalinių. Tai yra pilietinės visuomenės atstovai, žmogaus teisų gynėjai. Jie yra nuolat persekiojami, su jie, jie patiria smurtą ir galiausiai jie yra nuteisiami kalėti. Azerbaidžiano valdžia turėjo pakankamai laiko tam, kad būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms ir kad Azerbaidžianas vykdytų prisimtus įsipareigojimus, kad Azerbaidžianas įvykdytų Europos žmogaus teisų teismo sprendimus ir ESBO įsipareigojimus pagal ESBO narystę. Mes nenorime, kad Azerbaidžiane kartotųsi Rusijos scenarius. Todėl turime kalbėti dabar. Ar neturėtume mes griežtai pasmerkti tikrai žiaurius žmogaus teisų pažeidimus? Taip, mums reikia dialogo, bet tas dialogas turėtų būti labai aiškus, turime labai aiškę žinę nusiųsti, nes iki šiol vykdytas dialogas tikrai nedavė uh, jokio naudingo rezultato. Gerbiamasis komisijos nariai. Mes ne pirmą kartą šioje salėje kalbame apie Azerbaidžaną. Uh, Azerbaidžanas nori e, būti Europos dalimi. Nemažai buvo kalbama apie Europos žaidynės, e, kurios vyko Baku. Tačiau manau, kad atėjo laikas pažvelgti tiesą akis ir paklausti, ar iš tikrųjų Azerbaidžanas nori tvirtinti teisės viršinybės principą, gerbti žmogaus teisės kaip ir yra privalu Europos tarybos nariams. Nes akivaizdu, kad labai dažnai nepaisoma pasirašytų susitarimų. Neminėsiu visų politinių kalinių, tik pasakysiu, kad mes neturėtume sėdėti rankas sudėjęs, reikia realiai kažką daryti tam, kad Azerbaidžiane įsitvirtintų žmogaus teisės. Tai būtų naudinga beje ir Europai ponia Tun un Huchenstein. Pone pirmininkė, šalį vadovauja Alievas ir šiandien politinių kalinių skaičius atdvigubai didesnis nei prieš keliarius metus. Situacija yra panašiai į e, tai, kas vyksta Rusijoje ir Baltarusijoje. Azerbaidžiano prezidentui visiškai nerūpė žmogaus teisės, tarptautiniai įsipareigojimai. Todėl mes turime tai pasmerkti labai griežtai ir aiškiai. Aš labai gerai prisimenu tuos laikus, kai mes gyvenome priespaudoje, komunistų vykdomojo priespaudoje ir kai mes visomis išgalimis su jais kovojome. Tuomet mus rėmė daug kas, bet rėmė labai dažnai žodžiais. Ir tarptų rėmėjų buvo ir Europos parlamentas. Man labai gaila, kad mano frakcija nepasirašė šią bendrą rezoliu... po šią bendrą rezoliuciją, nes aš manau, kad žmogaus teisės yra nesijama demokratinės valstybės dalis. Labai daug žmonių šiandien kenčia Azerbaidžiane ir aš raginu kolegas pritarti šiam rezoliucijos projektui. Dėkuoju, toliau ponas Piri. Pone Piri. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš metus šioje salėje mes kalbėjome apie žmogaus teisų gynėjų sulaikymus Azerbaidžiane ir pirmiausia apie Leilą Jūnus. Jie buvo teikta Sakarovo premija praeitais metais. Mes stebėjome, kaip vyko teismo procesas, jį buvo, jis įdėjo už stiklo, ji net negalėjo pasitarti su savo advokatu. Visiems buvo akivaizdu, kad tas teismas buvo tikras, tikrai absurdiškas. Ir Leila Jūnus, ir jos vyras yra pagyvenę žmonės. Ir dabar jie yra nuteisti labai ilgai kalėti. Iš esmės tai yra mirties bausmėjiems. buvo visiškai nepaisoma net e, Azerbaidžiano įstatymuose numatytų nuostatų. Ir Jūnus šeima, e, žinome, kad buvo nuteista ir žurnalistai Ismailova, ir kiti. Mes reikalaujame, kad Azerbaidžiano valdžia paleistų visus tuos tei, e, žmogaus teisų gynėjus, kurie buvo neteisėtai nuteisti. Nes kuo daugiau bus persekiojami, reikėtų padaryti taip, kad kuo daugiau būtų persekiojami žmogaus teisų gynėjai, tuo didesnį spaudimą mes darytume Azerbaidžiano valdžiai, tuo griežčiau mes e, reaguotume tai, kas vyksta. Reaguoti reikia ne tik čia, bet ir Europos taryboje. Galima galvoti apie finansinės sankcijas, apie uh, draudimą išduoti vizas tiems pareigūnams, kurie dalyvauja šiuos menų persekiojame. Ponas Vaigal gerbiamasis komisijos nary, gerbiamasis ponė pirmininkė. Žmogaus teisų padėties ir teisės viršinybės principo vykdymo stebėsena yra viena iš priežasčių, kodėl mes pasirašome įvairius susitarimus su, su trečiomis šalimis. Apie Azerbaidžianą kalbame dažnai ir šiandien mes norime patvirtinti labai griežtą rezoliuciją. Aš tikiuosi, kad ši rezoliucija bus naudinga, tačiau aš tiesą sakant nesu labai optimistiškai nusiteikęs. Panašiai galim, kaip ir Azerbaidžaną galima būtų kritikuoti ir Armeniją, nes nepamirškime, kad Armenija yra okupavus 20 procentų Azerbaidžano teritorijos ir ji tvarkosi Kalnų Karabache kaip panorėjus. Azerbaidžanas yra labai sudėtinga ir kartu strategiškai svarbi šalis. Taip, žmogaus teisės yra labai svarbus dalykas, tačiau aš manau, kad mes turėtume kur kas nuosekliau ginti žmogaus teisės visose uh, Europos ir ne tik Europos šalise. Ponas Sebastija. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą šioje salėje mes kalbame apie žmogaus teisų padėtį Azerbaidžiane. 2009 metais šis parlamentas pirmasis pradėjo kalbėti apie tai, kad Alyvo režimas visiškai nepaiso žmogaus teisų. Mes stebime, kaip e, totalitarnės tendencijos šioje šalyje tik tai stiprėja. Alievo režimas nepripažįsta pagrindinių teisių. Panašu, kad Alievas taip pat nori destabilizuoti ir padėti kaimininėse šalyse. Mes turime uh, politinį procesą, kuris turėtų spręsti Kalnų Karabaho problemą, tačiau Azerbaidžanas panašu, kad nelabai nori ką, ką nors realiai e, spręsti. Režimas yra korumpuotas ir tai vienai per kitaip turėtų veikti mūsų santykius. O mes kažkodėl teigiame, kad Azerbaidžanas tebėra mūsų partneris. Kaip taip gali būti? Kaip gali būti, kad mes bendravome su šalimi, kuriai, kuriai visiškai nerūpi mūsų principai, kuriai visiškai nerūpi žmogaus teisės? Žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai, politiniai kaliniai, visiems jiems reikia mūsų aiškios paramos. Ponas Bunano. Dėkoju. Aš labai gerbiu Jūs, ponė pirmininkė. Todėl aš tikrai norėčiau neviršyti man skirto laiko. Tačiau aš turiu prisipažinti, kad aš esu e, Azerbaidžiano draugas. Aš nepritariu tam, kas čia buvo pasakyta. Kalbama labai daug. Taip, galbūt e, ir yra gražu, kad e, kalbama labai gražiai apie žmogaus teisės. Žmonės uh, gali tikrai labai gražiai, vaizdžiai apibūdinti baisę padėtį Azerbaidžiane, bet ar jūs iš tikrųjų žinote, kas tenai vyksta? Ar žinote apie tai, kad Azerbaidžanas yra šio laikiška islamiška valstybė, kuri beje rūpinasi ir moterų teisėmis? Kodėl jūs apie tai nekalbate? Kodėl, pažiūrėjau, jūs nekalbate apie Kiniją, apie tai, kad 700 žmonių buvo nuteisti mirties bausme visai neseniai? Kodėl nekalbate apie Nigeriją? Kodėl nekalbate apie daugybę kitų šalių? Kodėl jūs pasirenkate e, tik vieną kažkokią šalį ir ją puolate? Kodėl taikote skirtingus standartus visiems? užuot kalbėję čia labai vaizdžiai ir gražiai, pakalbėkite su azerbaidžaniečiais, pakalbėkite su azirais, net išsiaiškinsite, kokios politikos reikėtų laikytis šios šalies atžvilgių. Ponas Keli, ačiū, ponė pirmininkė, aš sutinku, kad reikia daryti visapusišką spaudimą Azerbaidžanui, kad būtų laikomas žmogaus teisų principų tenais. Apie tai kalbame mūsų pasiūlyme. Tačiau apmaudu, kad EPP negali pritarti šią rezoliuciją ir mes turime iš to pasimokyti, kad reikia daryti viską prieš pateikiant dokumentą plenariniam posėdžiui, kad visos frakcijos galėtų pritarti bendram rezoliucijos tekstui. Mums siūlymas, kad reikia nedelsiant, nedelsiant, būtent toks žodis yra panaudotas, nutraukti dėrybas su Azerbaidžanu. Tai nėra prasminga, nes jeigu mes tą padarysime, tas pats pasakytina apie kitas pasaulio šalis vyksta įvairių kitų dėrybų su kitomis pasaulio šalimis. Taigi, jeigu laikysimės tokį, tokios pozicijos, kaip bus su Iranu, kur vyksta dėrybos dėl brandulinės programos, taigi, jeigu mes sieksime per daug ir darysime vieną dalyką vienos šalies atžvilgiu, o to nedarysime kitos šalies atžvilgiu, atsitiks taip kaip dabar. Mes norime, kad žmogaus teisų būtų laikomasi Azerbaidžane, tačiau tą turime daryti visi kartu. Dėkoju. Pername prie ES spontaniškų pasisakymų. Ponas, ponė Maneskų. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga ir Azerbaidžanas turi ir toliau bendradarbiauti. Kaip prezidentas Alievas tą pabrėžė lankydamasis Briuselėje neseniai. Tai yra naudinga abiejų šalių, abiejų pusių atžvilgių, kalbant apie ne tik energetiką, bet kalbant ir apie žmogaus teisės Mes e, esame sunerime dėl žmogaus teisų pažeidimo Azerbaidžiane ir mes reikalaujame, kad valdžios institucijos išsiaiškintų tuos atvejus, tačiau mes taip pat turime atkreipti dėmesį į tai, kad tokia padėtis nutolina šalį nuo tarptautinių įsipareigojimų, e, susitarimų, e, kurias yra pasirašęs, pasirašęs Azerbaidžanas. Taip pat reikia išsaugoti dialogą su Azerbaidžanu ir sustiprinti mūsų partnerystę Tokiu keliu mes turime žengti. Ir visi bandymai mus paversti kažkokią tai viršesnę jėgą gali tik tai pakengti mūsų santykiams ir tai nebus naudinga nei aziriams, nei mūsų piliečiams. Ačiū. E, Sotovski dabar. Ačiū, e, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Rytų partnerystė yra labai svarbi ES, kadangi tokiu būdu yra praplečiama ES įtakos zona ryt, šalyse rytuose ir to šalys yra traukiamos mūsų link. Kai kurie žmonės mano, kad rytų partnerystė yra ta vieta, kur galima pamokslauti kitiems. Aišku, mes esame sunerime dėl to, kas vyksta Azerbaidžane. Tačiau nereikia pamokslauti, ponios ir ponai, čia tam netinkama vieta. Ačiū Jakovčičiu. Nėra salėje. Pone Džėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau keletą metų, ne tik šiandieną, par parlamentas e, tvirtina rezoliuciją dėl žmogaus teisų padėties Azerbaidžina. Tai yra septintoji tokia rezoliucija. Ir šiuose diskusijose aptariami atvejai rodo, kad nepaisant septynių, ne vieno, septynių rezoliucijų, vis tiek Azirių režimas bando užgneušti laisvę ir kovoja su bet kokiomis demokratijos apraiškomis Azerbaidžane. Tai nėra kokia tai paslaptis, tiesiog matome sprogdinimus e, palei sieną su Armenija, Kalnų Karabache. Visai neseniai prieš kelias dienas buvo sužeista moteris, o mes tiesiog siūlome rezoliucijas apie žmogaus teisų padėtį 2009 metų rezoliucija dar nėra įgyvendinta. Reikia imti sankcijų, kad būtų užtikrinta demokratija azirių žmonėms, kurie to nusipelnė. Vyriausybė nusipelnė šiuo atveju tik sankcijų, kad galiausiai sugražintų laisvę savo žmonėms. Ačiū. Ačiū, ponas Pospasil. Jo salėje nėra. Yra. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai didžiai klausiausi diskusijų ir vienas mano kolegų pasakė, kokia prasme yra tos rezoliucijos? Niekas nepasikeis Azerbaidžiane, bet aš nesutinku. Aš manau, kad rezoliucija, kurioje yra pasmerkiama neteisybė Azerbaidžiane, yra prasminga. Opozicijai Azerbaidžiane tai yra mūsų paramos signalas, tai yra moralinės paramos signalas. Hadidžia Izmail, žurnalist, tas, kuris neseniai buvo nuteistas, žurnalistė, kuri buvo nuteista 7,5 metų kalėjimo. Tai yra visiškai nesažininga. Ir tokiems žmonėms labai svarbu išgirsti, kad ES juos remia. Jų kovoje už demokratiją ir žmogaus teisės, kad jie yra stebimi ir mes laikome kumščius už to žmonės. Ačiū, ponas Černecki. Salėje nėra e, ponė Nemirova. Visais atvejais ES turi kovoti žmogaus teisės ir aš sutinku su šios rezoliucijos autoriais. Žmogaus teisų padėtis Azerbaidžane yra apgailėtina. Ir tai šioje rezoliucijoje yra reikalaujama sankcijų, reikalaujama, kad e, kaiminystės politika būtų užšaldyta, e, kol nėra laikomasi atitinkamų sąlygų. Aš manau, kad tai yra tie klausimai, kurie turi būti pirmiausia aptariami komiteto lygmenių, turi būti tinkamai aptariami komitete ir tada jau būtų čia galima priimti sprendimus. Negalima tiesiog čia pasiūlyti to plenarinėje sesijoje ir čia keli žmonės kažkokiam uždaram ratelėje staiga prieėmė tokį sprendimą. Tai men, mes turime tinkamai pas, pasirinkti, pasirinkti tokią rezoliuciją. Aš nemanau, kad gerai parengta rezoliucija tokia kaip ši atneš mums norimo rezultato. Galbūt kai, ką, kai kam tai tenkina, tačiau mes pirmiausia turime nepamiršti to, kad reikia skatinti žmogaus teisės. Ačiū, panas Polkak. Ačiū, dėkoju pirmininkė. Aš irgi vienareišmiškai norėčiau pasmerkti šiuos atvejus, žmogaus teisų pažydimo atvejus. Žmogaus teisės visuomet turi būti vienodos vertybės ir kokybės. Aš pritariu šiai rezoliucijai ir aš kreipiuosi ES ir jos institucijas, kad būtų pasvarstyta, kiek ES institucijos galėtų numatyti ir reikalauti, kad tarptautinių tribunolų nuosprendžiai būtų įgyvendinti. Ar tai būtų Europos taryba, ar žmogaus teisų teismas Strasbūrė. E Kolega iš Italijos iškėlė klausimą, ką Azerbaidžanas apie tai pamanys, ką pamanys apie šią rezoliuciją. Žinoma, ši rezoliucija nieko gal apčiuopiamo neduos, tačiau jeigu ES suras būdų, kaip būtų galima įtvirtinti teisės ir teisinės valstybės principus, tai jau bus gerai. Ačiū ponas Marijas. Dėkoju pirmininkė. Birželio mėnesį prieš Europos olimpinės žaidynės vyko diskusijos Europos parlamente apie e, Azerbaidžaną. Jos e, politiškai tikslingos buvo tuo metu. O dabar matome situaciją, kuri yra įtempta, tačiau rezoliucija nesubalansuota. Ji yra politiškai motivuota mūsų vertinimu. Europos parlamentas eina netinkamų kelių. Kalbama apie tai, kad atsisakoma siūsti stebėtojus į rinkimus Azerbaidžiane. Tai reiškia, kad valstybė yra izoliuojama ir ji tolsta nuo ES. Taip pat mums neramu ir dėl energetinio saugumo. Taigi, kas galiausiai gauna iš to naudos? Ir kaip bus toliau, jeigu Azerbaidžanas žengs tuo keliu ir į ką jie atsisuks, kai nutols nuo mūsų. Aš pasisakau prieš šią rezoliuciją ir siūlyčiau ją atidėti. Ačiū komisijos narys Avramopoulos apibendrins diskusijas, prašau. Grazie, prezidentai. Uh, members of the House. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kaip žinote, Azerbaidžianas. Uh, yra glaudus partneris ir labai didelės strateginės svarbos yra ES energijos saugumo, regioninio stabilumo srityse ypatingai mūsų santykiai suintensyvėjo per pastarosius mm, kelius metus per rytų partnerystę ir mes norėtumėm, kad šie santykiai klestėtų ir toliau vystytųsi bendrų interesų ir vertybių pagrindų. Tačiau Yra labai svarbių klausimų mūsų santykiuose, kurie turi būti sprendžiami atvirai tarp partnerių. Europos Sąjunga atidžiai stebi žmogaus teisų situaciją Azerbaidžiane. Ypač pastebėjome e, kaip vyko Leilas e, ir, ir Junus e, bylos, taip pat Izmailovos, taip pat Lievo, Jafarovo bylos. Paminėjau tik kelis žmogaus teisų gynėjus ar žurnalistus Azerbaidžiane. Mes reagavome į šios neigiamus pasikeitimus pareiškimais bei um, tiesioginėse dėrybose aukščiausių lygmenių. Mes toliau raginame, kad žmogaus teisų aktyvistai ir žurnalistai būtų paleisti, nes jie kalinami be teisingo teismo. Mes raginame, kad Azerbaidžianas laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų kaip jungtinių tautų, tai Europos tarybos ir SBO narė. Ypač, kai eina kalba apie žodžio laisvės, teigimosi laisvės gyveninimą ir įstatymo viršenybės gyvendinimą per teism, nepriklausomus teismus ir skaidrius teismo procesus Aišku, mes nenuvertiname, kokio masto iššūkiai laukia Azerbaidžiano, galvojant apie jo nepriklausomumą ir stabilumą labai lakioje aplinkoje. Mes tikimės, kad ta valstybė užtikrins ilgalaikį stabilumą, saugumą ir leis savo žmonėms laisvai dalyvauti politinėse diskusijose. Tiem žurnalista, žurnalistams reikia leisti atlikti savo darbą laisvai. Mes tikimės, kad bus imamasi daugiau veiksmų veiksmų e, šiuo atžvilgiu. Taip suprantu, kad Azerbaidžiano valdžia aktyviai e, nagrinėja žurnalisto Rasimo Alievo neseniai vykusi nužudimą. Mūsų delegacija e, labai aktyviai dirba, skatindama žmogaus teises ir turi geras ryšius su pilietinė visuomenė Baku. Mūsų finansinė parama yra labai svarbi šiuose veiksmuose, kadangi mes e, e, sutelkėme dėmesį į pažeidžiamiausius sluoksnius ir tikrai pakeičiame žmonių gyvenimą. Mūsų delegacija suteikia ir konkrečios pagalbos žmogaus teisų gynėjams, kuriems kila rizika politiką. Mes toliau palaikome savo bendras vertybės ir interesus dvišaliuose santykiuose, taip pat ir per rytų kaiminystę, kai, taip pat ir kaip um, Europos tarybos um, nariai. Mes siekiame ilgalaikio konstruktyvaus požiūrio paremto dialogu, dalyvavimu ir intensyviu diplomatinių kanalų panaudojimu. Tam, kad mūsų santykiai paspartėtų, kad būtų panaudotas visas potencialas, pradėtas ir žvalgomosios dėrybos dėrybos dėl susitarimo su Boku bus pradėtos kitą savaitę. Tai suteiks mums naujų galimybių palaikyti naujus ryšius su Azerbaidžanu, pasirimant mūsų bendrais interesais ir bendromis vertybėmis ir laikantis mūsų tarptautinių įsipareigojimų. Tuo tikslu, kad įtrauktumėm Azerbaidžaną į šios santykius e, e, konstruktyviai ir kritiškai, mes norime bendarbiauti su jumis. Mes suprantame, kad kai kurie parlamentarai nepritarė tai minčiai, kad reikia dėrėtis su Azerbaidžanu dabartinėmis aplinkybėmis galimybėmis. Vis tik tai mes turime pasinaudoti šią naują atsiveriančią galimybę taip pat siekti žmogaus teisų tikslų, nes tai yra neatskiriama dalis mūsų platesnių santykių. Jeigu praleistumėm šią progą, tai tikrai nebūtų naudinga, o visi mes pritarėme tam pačiam susirūpinimui. Dėkojame komisijos nariui, yra pateikti septyni pasiūlymai.